Iniziamo i nostri lavori che oggi non sono particolarmente gravosi. Gravo... Kolegos, pradėkime darbą. Mūsų darbo tvarkė šiandien nėra labai ilga. E, norėčiau visų pirma informuoti Jūs, kokios rekomendacijos buvo patvirtintos koordinatorių posėdėje ir paskui priimsime sprendimus dėl klausimų, kurie bus rengiami. kalbėsime apie komisijos nario atsakingo už institucinius reikalus klausimą, bei kalbėsime apie mūsų galimą dalyvavimą kituose klausimuose. Pranešė šiuo klausimu yra ponas Traškovskis ir jis mums apie tai e, kalbės. Taip pat pagal darbo tvarkę kalbėsime apie Kozak posėdį e, kuriame E, nacionalinių Europos reikalų komitetų, nacionalinių parlamento Europos reikalų komitetų pirmininkai susitinka su Europos parlamento atstovais. Apie tai kalbėsime su pirmininko pavaduotoju Makmilanu Skotu. Tai tiek mūsų darbo tvarkė, kaip jau minėjau, nėra labai apkrauta. Norėčiau pradėti nuo koordinatorių posėdžio išvadų. Spalio 19 įvyko kitas posėdis, kuriame buvo nuspręsta nerenkti nuomonės dėl 2008 metų biudžeto įgyvendinimo tvarkos. Tačiau po vakar pos, vakar dienos posėdžio, nes vakar įvyko labai ilgas koordinatorių posėdis, buvo patvirtinti tokie pasiūlymai paskirti nuomonės rengėją ekonomikos reikalų komitete dėl e, finansinės sistemos stebėsenos priežiūros, stebėsinos ir priežiūros. Taigi nuspręsta skirti penkis pranešėjus, penkiems pranešimams. APP e paprašė galimybės renkti pranešimą šią temą. Už... Taip pat paskirtas, nuspręsta skirti pranešėja Teisės reikalų komitete dėl savo iniciatyvą rengiamo pranešimo dėl geresnio reglamentavimo įvyko e, diskusijos šią temą ir gali pasirodyti, kad Teisės komitetas vienintelis atsakingas už šią sritį, tai yra geresnio reglamentavimo užtikrinimą. Tačiau žvelgianti tai, kad Lisabonos sutartimi mes siekiame sustiprinti ryšius tarp ES ir nacionalinių parlamentų, tai subsidiarumo ir proporcingumo stebėsena tampa ypač aktuali ir tai yra mūsų, todėl mes nusprendėme, kad mums reikia dalyvauti šioje srityje. Taigi, lapkričio 10 dienos Teisės reikalų komiteto posėdėje tai bus pranešta ir turėsime po to posėdžio nuspręsti, kaip elgtis. Gali būti, kad mes ir neturėsime galimybės dalyvauti. Viskas priklausys nuo to, kaip bus rengiamas Teisės reikalų komiteto pranešimas ir, ir bus apimti klausimai, kurie priskirti mūsų komitetui. Taigi APP e norėtų renkti pranešimą ir m, mm, čia reikia vieno taško. Ir kaip ir įprasta, mums reikės paskirti nuolatinį pranešėją, kuris domėsis moterų ir vyrų lygybės aspektais ir buvo pasiūlyta skirti vicepirmininkė Zita Gurmai, kuri taptų tos srities ekspertė. Taip pat buvo pasiūlyta 2020-30 perspektyvos apmąstymų grupės pirmininką išklausyti, išklausyti jo pasisakymo. Taip pat buvo pasiūlyta renkti pranešimą savo iniciatyvą dėl e, tyrimų komisijų darbo tvarkos taisyklių peržiūros. Už šio pranešimo rengimą numatyti trys taškai. Taip pat bus paskirti ir kiti pranešėjai, pavyzdžiui, dėl komisijos ir Europos parlamento susitarimo peržiūros, to prašė APP e ir šiam pranešimui renkti skirti du taškai. Taip pat e, kalbėta apie savos iniciatyvos pranešimą dėl ES prisijungimo prie Europos žmogaus teisų konvencijos. Tai tampa galimybe, kai tik įsigalios Lisabono sutartis. Tai nėra prievolė, tai yra galimybė. Uh, Mes turime nuspręsti, kada, kaip ir kada galėtumėme prisijungti prie to instrumento. Ir nuspręsta renkti pranešimą šią temą. APP vėlgi paprašė galimybės renkti pranešimą. Už šį pranešimą skiriami du taškai. E, komitetų pirmininkų suėgos pirmininkas paprašė, kad mes paaiškintumėme e, darbo tvarkos e, taisyklių 27 ir 28 straipsnius E, atsiustas laiškas šią temą ir paprašyta paprastai trumpai vertinti šį klausimą. To paties prašoma, kad peržiūrint mm, pereinamasias priemonės, kurias patvirtino pirmininkų suiga praėjusiais metais. Taip pat mes e, kviečiami dalyvauti susitikime su komisijos atstovu. Taigi, bus galimybė dalyvauti tokiame posėdėje, susitikime ateityje su komisijos įgaliotiniu išorės klausimams. Dar vienas klausimas. E, komitetui skirti fondai e, užsakyti studijas ir tyrimus arba e, pasidomėti valstybių narių rinkimų sistemomis. Čia norėčiau prisiminti Vokietijos konstitucinio teismo virželio 30 dienos nutartį ir ten e, viena iš išdėstytų uh, iš, išdėsiu suformuluotų išlygų yra tai, kad ES trūksta demokratijos dėl valstybių narių rinkimų sistemų ypatumų. Taigi, galima būtų pasidamėti valstybių narių rinkimų sistemomis, nors jau yra parengta studijų e, šiomis temomis, bet būtų galima pasinaudoti federalinės sistemos e, valstybių rinkimų sistemomis. Kalbant apie prisijungimą prie e, pagrindinių teisių hartijos, nuspręsta surenkti klausimą kažkada vėliau šią temą. Taip pat numatyta mūsų delegacijos apsilankimas Vengrijoje 2010 metų eigoje, nes Vengrija renksis pirmininkavimui. Taip pat buvo kalbėta apie delegacijas, keliones, buvo siūloma per penkerius metus apsilankyti e, visose ES narėse. Galėsime pradėti nuo tų šalių, kuriuose buvo iškilę sunkumų su optautais, išlygomis, domėtis e, nacionalinio identiteto klausimais suverenumo demokratijos klausimais, padedant, pavyzdžiui, nuo Lenkijos, Italijos, Vokietijos. Aš pristačiau Jums koordinatorių posėdžių išvadas, kuri, šis posėdis buvo gana ilgas. Jeigu niekas neprieštarauja, tuomet laikysime koordinatorių išvadas, koordinatorių posėdžio išvadas patvirtintomis. Atrodo, kad niekas neprieštarauja. Ir darau prielaidą, kad komitetas pritarė koordinatorių išvadoms. Toliau, pagal darbo tvarkę suteikiu žodį ponui Traškovskijui, kuris papasakos, kaip mes renksime už institucinius reikalus atsakingojo komisijos nario klausimus. E, spalio 19 dieną paskirime pono Traškovskijui, kuris turės surenkti mūsų komitete numatytą klausimą. O ponas Daf turėtų domėtis visų paskirtųjų komisijos narių klausimais. Taigi, pasiūlytas varkaraštis yra labai įtemptas nuo 25 lapkričio iki 24 gruodžio. Šu, iki 4 gruodžio. Taigi, pirmin, komitetų pirmininkų sueiga siūlo e, teikti tos pačius klausimus visiems komisijos nariams nebent mes norėtume užduoti kažkokių specifinių papildomų klausimų susijusių su mūsų komiteto prioritetais. Tuos klausimus, kurie mūsų nuomonė yra priskirtini komisijos narios ryčiai. Manau, kad pirmininkų suiga rengia mm, vieną bendrą klausimyną Ir norėčiau paprašyti vicepirmininką Traškovskį dabar perimti žodį. All, the... Ačiū pirmininkė. Aš nekartosiu to, ką pirmininkas jau pasakė, bet iš tikrųjų darbo tvarkė labai tempta ir mums pranešė, kad mums pranešė, kad tas diskusijas, to, toms diskusijoms turėsime pasirengti praeitą savaitę, kuomet daugelis iš mūsų buvome išvykę, neturėjome laiko tinkamai viską aptarti. Ir e, buvo išskirti penki prioritetai, aš apie juos su kai kuriais iš jūsų kalbėjau. Tikiuosi, kad šiandien turėtume, turėsime galimybę juos detaliau, jas detaliau aptarti ir susitarti. Grįžtant prie, bendrai prie klausim, klausimų surengimo, organizavimo ir to, kokius klausimus užduosime komisijos nariams. E, čia turime kalbėti apie reformą, kuri buvo vykdyta per praėjusią kadenciją, kurią vadovavo ponas Daf. Ir nusprendėme, kad kiekvienam komisarui užduosime po penkis klausimus, kurie bus patikti raštu ir kuriuos patiks kiekvienas komitetas. Kaip pirmininkas minėjo, šiais metais buvo kalbama apie tai, kad reiktų visiems pateikti tuos pačius klausimus, vieningą klausimyną. E, buvo išreikšta prieštaringų nuomonių, tačiau kadangi pirmininkų sueigoje nebuvo daug laiko, buvo nuspręsta, kad kiekvienas komitetas pateiks tuos pačius penkis klausimus. Tuos klausimus turite savo dokumentuose. Ir tai yra tokie mm, atviri klausimai. Pavyzdžiui, pirmas klausimas e, - tai e, komisijos, paskaptojo komisijos narios rytis. Kitas klausimas, antras klausimas - instituciniai reikalai, tai kas liečia mus, santykiai e, tarp komisijos nario ir parlamento. Taigi tai yra tokie atviri klausimai ir atsakydamas juos komisaras gali kalbėti apie savo prioritetus. Žinoma, tas sprendimas nebuvo primtinas visiems Todėl buvo nuspręsta, kad reikia laikytis kažkokio vidurio ir kad kiekvienas komitetas gali pridėti po penktą klausimą, kuriame kalbėtų apie jam aktualius prioritetus. Taigi mes galime nuspręsti, ar mes rinksimės rekomendacijas, ar, ar mes rinksimės prioritetus. Aš už prioritetus, bet apie tai galime kalbėtis kalbant apie komitetus, kurie daugiausia užsima teisėkurą, jiems geriausia parengti rekomendacijas, bet mes turime ir galime nuspręsti, ką mes norime daryti. Ir galime tas rekomendacijas patikti kaip priedą, e, kaip penktąjį klausimą. Taigi darbų tikrai E, darbų mūsų laukia daug, nes turime viską pabaigti iki šios savaitės pabaigos ir, kaip pirmininkas minėjo, mums reikia sparčiai suktis. Iškyla ne tik pačių klausimų problema. Manau, kad Andrew mums daugiau papasakos šią temą, nes žinoma, kitas dalykas yra tai, kad visi klausimai turi baigtis gruodžio mėnesį, tačiau galbūt taip nebus, jie gal bus pratesti iki sausio mėnesio. Taigi grįžtant prie klausimų, manau, kad tie penki mūsų komiteto prioritetai jau išvardinti. Aš aptarsiu juos vieną po kito. Uh, Taigi aš manau, kad diskutuoti reikia ir noriu pridurti, kad vis tik esu atviras pakeitimams, siūlomiems pakeitimams, kuriuos galėtume pateikti iki savaitės pabaigos. Ir norėčiau priminti, kad laiko nėra daug. Pirmas klausimas. Svarbiausiasis prioritetas yra ES e, ir ES parlamento bei ES išorės reikalų tarnybos ryšiai. Antra, Lisabono sutarties numatytų naujų dalykų įgyvendinimas ir nacionalinių parlamentų dalyvavimas kontroliuojant subsidiarumo ir, ir proporcingumo principus. Piliečių iniciatyvos ir visa tai yra aktualūs klausimai. Tai yra susijęs su Lisabono sutarties įgyvendinimu. Trečias dalykas - Stoholmo programa. Ketvirta - rinkimų įstatymo peržiūra įdėgiant vienodus kriterijus ir taisyklės vykdant Europos parlamento rinkimus. E, pirmininkas šiek tiek kalbėjo tą temą, kai buvo daromas pranešimas. Taigi klausimas buvo nagrinėtas pakankamai plačiai. Penkta. E, viena kita mintis šio klausimo aš jau galėjau su jumis pasitarti kai kuriais ir žinau, ką manote, tai yra Europos parlamento galių e, įgyvendinimas, panaudojimas pagal naują konstitucinę sutartį. Mes, e, mūsų galios bus sustiprintos, yra numatyta 225 straipsnėje. Taigi, manyčiau, kad turime iš tuos pasiūlymus aptarti. Vienas dalykas, kuriuos norėtume išgirsti, būtų prioritetai ir rekomendacijos Jos galėtų būti ir bendresnio pobūdžio, ir detalesnės. Ir šiuo klausimu esu pasirengęs išklausyti jūsų nuomonių. Aš jau sakiau, kad sprendimai, kuriuos e, pateikė pirmininkų sueiga, ten buvo pasakyta, kad galime daryti ir tą, ir aną, galime teikti ir labiau specifinius siūlymus. Pavyzdžiui, galime kalbėti apie tam tikrus laiko nustatymus ir panašiai. Ir apie turinį taip pat galime pareikšti savo nuomonę. Ar mes, pavyzdžiui, sutarėme, kad tie prioritetai, kurie buvo pasiūlyti, yra svarbiausi, ar galime pasiūlyti dar ir kokių kitų. Galbūt, pavyzdžiui, Lisabono sutarties įgyvendinimo klausimas turėtų būti numeris pirmas, minėjimas kaip pirmas prioritetas ir, ar panašiai. Taigi aš manau, kad laiko dar truputį turime ir jau turėtume pradėti diskusijas aptarti, ką mes manome apie klausimus, ką mes manome apie tuos specifinius klausimus, kuriuos norėtume komisaro paklausti. Prieš jums pradedant kalbėti, aš manyčiau, kad reikėtų pradėti nuo tų atvirų klausimų, kurie yra jūsų dokumentų aplankuose. Reikėtų jų pirmiausia ir klausti, ko gero. Mes norėtume išgirsti komisaro turbūt ir komisijos požiūrį apie prioritetus ir paskui išgirsti jų nuomonę apie santykius komisarų, nuomonės apie santykius tarp atskirų ES institucijų. Dėkui. E Dėkoju. Ponui pranešėjai. O dabar pereikim prie diskusijų. Ponas Daf, prašau. Chairman, uh, Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, dėl laiko nustatymo. Susitikimai skiriamų komisarų paketas bus numatytas specialaus susitikimo metu. Turint omeny tai, pirmininkas Baroso prašys žinoma laiko tam, kad galėtų paskirstyti komisarų portfelius. Aš manau, kad nereikėtų to daryti pernelyg greitai. Būti, dirbti greitai, aišku, yra privalumas. Tačiau gali iškilt sunkumų. Komisarai gaus klausimynus bus pateikti pirmininko Baroso siūlymai dėl to, kaip bus pasiskirstyti portfelį tarp komisarų. Kandidatai turėtų turėti tam tikrą laiką, kad galėtų pasirenkti atsakymams į klausimynus, bent porą savaičių tam gali prireikti. Jie taip pat turėtų turėti galimybę išklausyti informaciją tam tikrą iš pirmininko. Kai kuriems kandidatams gali pavykti atsakyti tuos klausimus greičiau ir sulaukti informacijos reikiamus greičiau, ir, o kitiems galbūt tai pavyks ne taip greitai. Tačiau turime atsižvelgti į to proceso rimtumą turime užtikrinti, kad tie klausimai būtų patikimi. Tad renktis turime taip pat atsakingai. Atsakingai renktis turi ir Europos parlamentas, ir komisija. Kad klausimai vyktų tikrai sklandžiai ir atsakingai. Klausimynai be kita ko turi būti išversti į 18 kalbų to taip pat labai greitai padaryti tikriausiai nepavyks. Tad įtariu, kad klausimai tikrai neprasidės. iki Strasburgo sesijos savaitės. Manau, kad iki kalėdų jų tikrai nepabaigsim. Tad būtų gerai, jeigu jie baigtųsi sausio mėnesio pradžioje. Toks turėtų būti mūsų tikslas, kad komisiją galėtume patvirtinti, tą procedūrą reikia atlikti sausio 20 diena Strasburgė galėtų būti numatyta ta data, iki kurios komisija turėtų būti patvirtinta. Na, o iki tol galbūt galėtų vykti dviejai klausimai paraleliai. Aš norėčiau pasakyti, kad parlamentas ir spauda turi turėti galimybę tuos klausimus sekti. Ir išklausyti 26, visus 26 kandidatus. Jeigu klausimai vyktų paraleliai kelių komisarų, tai tuomet tokiai galimybė išklausyti visiems visus gali iškilti sunkumų. kai dėl komiteto prioritetų e, turime jau pranešėjo mūsų kolegos Rafal siūlymus. Ten be kita ko yra kalbama apie komisaro atsakingo už institucinius reikalus e, įsipareigojimus. Yra kalbama apie visuomenės informavimo kampaniją. Komisarė Valstrom pabrėžė savo sieki padaryti viską, kad viešą informaciją kiekvienas ES pilietis galėtų be kliūčių gauti. Taip pat buvo siekiama, kad būtų kuo geriau bendradarbiaujama tarp Europos komisijos ir Europos parlamento. didinant skaidrumą. Kai dėl kandidatų požiūrio į šios dalykus mes taip pat turėtume išgirsti jų nuomonę. Ketvirtas klausimas, kur kalbama apie rinkimų reformą, Europos parlamento rinkimų reformą. Aš manau, kad tai yra ypatingai svarbus klausimas nereikėtų pernelyg detaliai visko reguliuoti šioje stadijoje. Maničiau, kad tai būtų pernelyg ankstyva, nes reikėtų dar pasikonsultuoti su nacionaliniais parlamentais, nevyriausybinėmis organizacijomis ir išsiaiškinti, ar galime rasti konsensusą šiuo jautriu klausimu. Aš manau, kad dėl tam tikrų būtinų dalykų, dėl tam tikrų imperatyvų komisija turės atsižvelgti į būtinybę reformuoti Europos parlamentų rinkimų tvarką. Tačiau nereikėtų pernelyg detaliai visko reglamentuoti. Tačiau Aš šiaip be viso šito norėčiau sakyti, kad pritariu tam sąrašui. Penktas, tarp kitko, klausimas, man atrodo, turėtų būti pakeistas kitų klausimų, klausimų dėl informacijos ir problemų susijusių su informacijos gavimu ir teikimu. Dėkui. Ačiū. Prieš suteikiant žodį ponui Degui. Aš dar norėčiau pasakyti, kad e, laiko grafikai tikrai labai temti ir savo sprendimą turime pranešti iki šeštos. Tačiau taip pat turiu pasakyti, kad tarnybos mus informavo, jog komitetų pirmininkų suėga gali parengti tą bendrą klausimyną iškart po to, kai kol, dėl kolegijos bus priimtas sprendimas arba prieš tai. Tad tengiamasi, kad komisarų klausimai galėtų būti pradėti nuo e, lapkričio 30. Bent jau taip mus informavo taryba. Ačiū pirmininkė. Visų pirma, dėkoju pranešėjui, ponui Šeskovski. Jis tikrai parengė, pateikė daug geros, išsamios informacijos, kuri bus geras pagrindas apsispręsti, ar skiriamas komisaras yra tinkamas ar ne. Bet man, pirmininkė, kyla toks klausimas. Kai komisarai atvyks į mūsų komitetą, į klausimus, tai koks mūsų tikslas, ar mes tikrinsime jų tinkamumą darbui, ar mes tikrinsime jų manifestą, jų darbo programą. Tai yra du skirtingi dalykai. Tad tikrai, kaip sakė ponas Daf, turime elgtis itin atsargiai. Na, man atrodo, kad mes iš esmės tikriname skiriamo komisaro tinkamumą darbui, o ne jo ar jos prioritetus, veiklos programą ir panašiai. Aišku, mes nesitikime, kad skiriamiai komisarai arba kandidatai komisarus pateiks tobulus atsakymus į visus klausimus, taip, tai tikrai neįmanoma. Bet e, vis dėlto mes užduosime tam tikrus klausimus ir norėsime išgirsti atsakymus. Ir kalbant apie tuos klausimus, labai svarbu paminėti dar vieną dalyką. Kai jau žinosime, kokie yra tie siūlomi komisarai, kai žinosime, kas atvyks į klausimus mūsų komitete, tuomet turėsime patikslinti kai kuriuos klausimus, kuriuos tam asmenį užduosime. Tai yra klausimus dėl tinkamumo darbui. Reikės atsižvelgti į politinį, e, politinį informaciją apie tą žmogų, bendros reikės šiek tiek informacijos, kad galėtumėm geriau įvertinti to žmogaus tinkamumą. Uh, tam konkrečiam darbui. Tad mums e, tikrai reikės patikslinti klausimus ir manau, kad adresatas klausimų turės būti gerai pasiruošęs, kad galėtų į tuos klausimus atsakyti. Pavyzdžiui, sakykime, jei tas asmuo bus iš euroskeptikų, valstybės, tai jam pateiksime vienokius klausimus, tačiau visai kitokius klausimus turėsime pateikti tam asmeniui, kuris yra iš federalinės valstybės, juk kalbant su euroskeptikais, jam reikia užduoti labiau provokuojančius klausimus. Tad tikrai turime dar viską labai gerai apsvarstyti. Visų pirma, iš siūlomų komisarų Turime tikėtis, kad jie galės atsakyti į klausimus susijusius su jų asmeniniu tinkamumu darbui. Turime sužinoti, koks yra jų požiūris ir ar jie sugebės dirbti kaip nepriklausomi. Komisarai, jie turi būti nepriklausomi prie, nuo savo valstybių, nepriklausomi nuo nacionalinių instrukcijų. Tad reikia išsamei išsiklausinėti tų asmenų apie jų europinį vaidmenį ir išsiaiškinti, ar jie tikrai galės dirbti nepriklausomai nuo nacionalinių jų šalies ambicijų. Taigi, skiriamiems komisarams turėsime priminti, koks yra komisijos darbas, koks yra komisaro kolegijos darbas ir kad komisija dirba vykdydama europinius darbus ir įsipareigojimus. Taip pat svarbu nepamiršti ir dar poros dalykų. Visų pirma, klausimas, kurį jau daug metų svarstume Europoje, tai yra ryšys tarp Europos ir piliečių. Šį aspektą taip pat turėsime, dėl šio aspektų užduoti klausimą turėsime siūlomiems komisarams. Mes visi žinome, kad spraga ir atotrukis tarp Europos, ir institu, Europos institucijų ir piliečių yra didelis ir jis nuolat didėja. Tad e, šį klausimą taip pat reikės užduoti e, pas mus e, atvykstantiems siūlomiems komisarams, ką jie siūlytų daryti, sprendžiant šį klausimą. Na, o dar vienas dalykas būtų ekonominė ir politinė krizė, taip pat politinių institucijų krizė. Tikrai negalime ignoruoti to, kad egzistuoja tokia krizė, kad patiriame ir ekonominę krizę. Taip pat akivaizdu, kad politikai nebėra taip jau rimtai vertinami. Ir tai be abejo e, yra pavojinga, nes gali sukurti įtampą tarp piliečių ir europinių institucijų ir gali kilti ta įtampa ta, tarp institucijų, tarp piliečių, tarp jų nuomonės ir šią linkmę taip pat reikės užduoti klausimą skiriamam arba siūlomam komisarui ar komisariai, tad reikės, kad jie atsakytų į šį klausimą. Taip pat siūlomų komisarų reikės paklausti, ką jie mano apie tą mažesnio blogio egzistavimą Apie tai vakar kalbėjome. Kalbėjome apie tai, kad vis dažniau yra prašoma opt-out nuostatos, kelios šalys e, paprašė opt-out principo dėl pagrindinių teisų hartijos. Kiek žinau, ateitie gali padaugėti tokių atvejų, taip pat, pavyzdžiui, neaišku, kokia bus padėtis su Kroatija. Ji gali įstoti Europos Sąjungą ir tai gali taip pat sukurti papildomų problemų, nes neaišku, koks bus e, šios šalies požiūris šiuo konkrečiu klausimu. Tad tikrai labai pavojinga ignoruoti tokius klausimus, atsisakyti pagrindinių teisų hartijos ir visiškai neaišku, ką dėl šio dokumento darys Kroatija. Taip pat Dar vienas dalykas - Vokietijos konstitucinio teismo sprendimas. Reikėtų ir šį aspektą paminėti diskusijose mūsų komitete. Jau nekarta buvo sakyta, kad teisinis šio teismo sprendimo pagrindas kelia labai rimtų klausimų ir jie labai pavojingi visai Europos sąjungai. Todėl turėtumėm siūlomų komisaro ar komisarės paklausti, ką jis arba jį mano apie šį Vokietijos teismo sprendimą, koks yra jo politinis tokio sprendimo vertinimas. Tikrai įvairiose srityse yra daug pavojingų tokių povandeninių srovių ir reikėtų išgirsti būsimo siūlomo komisaro ar komisarės nuomonę. Na, dar norinčių pasisakyti ir dabar steiksiu žodį vicepirmininkui, nes jis paprašė galimybės pasisakyti. Kolegos, nenorėjau daryti didelės įžangos, bet manau, kad reikėtų pasakyti dar keletą minčių apie dabartinę būklę, nes mums reikia tikrai sukoncentruotų diskusijų. Uh, Pirmas svarbiausias klausimas yra tai, kad mes kalbame apie raštu pateikiamus klausimus. Ir mes turime susitelkti į tai, ko mes norime jais pasiekti. Kitas dalykas, mes renksime klausimus, kuriuose bus galima užduoti visokiausius klausimus susijusius su aspektais, apie kuriuos ką tik kalbėjote. Taigi, praktiškai bet kokia tema, kuri mums yra aktuali. Pavyzdžiui, klausimas dėl pagrindinių teisių ir kas atsitiks ateityje ir taip toliau. Tai yra konkretus, specifiniai klausimai ir juos galima bus užduoti žodžiu, kaip ir daugelį kitų. Taigi mes bandome iš esmės išsiaiškinti mums svarbiausius penkis prioritetus to komisijos nario atžvilgiu. Jeigu kalbame apie labai bendro pobūdžio klausimus, Tai mm, aš esu pasirengęs keisti porą klausimų, e, juos keisti atsižvelgiant į tai, kas jūsų nuomonė yra aktualu ir svarbu. Bet negalime kalbėti apie begalinį smulkių klausimų sąrašą, nes jie bus užduodami žodžiu per patį klausimą. Aš paskaitysiu kai ką, kas mano nuomonė yra svarbu. Tie penki atviri klausimai, kurie, kuriuos siūlo. E, pirmininkų suiga. Iš esmės, jose apimta tai, apie ką jūs kalbėjote. Pirmajame klausime kalbama apie komisijos narių nepriklausomybę ir įsipareigojimą, atsidavimą. Pavyzdžiui, tai yra tokie klausimai dėl kokių savo asmeninių bruožų ir patirties jūs mm, galite tapti komisijos nariu ir kaip jūs užtikrinsite Europos interesų puoselėjimą. Ir visą kitą, apie tai jūs kalbėjote, išsilavinimas, kvalifikacijos, nepriklausomybė, savarankiškumas, tie aspektai jau paliesti klausimynė. Kiti du klausimai susiję su srities, su atsakomybė už sritį ir, santyk, ir santykiai su Europos parlamentu. Kaip Jūs vertinate savo kaip komisarų kolegijos nario vaidmenį? kokiais atžvilgiais jūs manote, jūs esate, privalote atsiskaityti parlamentui ir taip toliau. E, už tik didesnis skaidrumas, susiprintas bendradarbiavimas su parlamentu, taip pat e, E, būtinybę teikti parlamentui visus e, aktualius klau... dokumentus ir informaciją. Toliau, su politika susiję klausimų, kokiais tris prioritetus e, ketinate nusistatyti savo darbe ir taip toliau. Taigi ši bendro pobūdžio anketa sutikė galimybę komisarui pristatyti save kaip asmenybę. Vienas iš narių minėjo, kad kiekvienam komisarui reikia užduoti kitus klausimus. Iš tikrųjų, bet bus bendro pobūdžio įžanga, kurios metu komisijos narys turės pristatyti, pristatyti save. E, kaip komisijos narį, taip pat santykius tarp komisijos ir parlamento. O mūsų užduotis - jį klausinėti, kamantinėti toliau, užduodant žodinius klausimus. Ir būtent tuomet ir išriškės visi niuansai. Taigi apibendrinant, Kalbant apie bendrus, bendro pobūdžio klausimus, viskas jau yra apimta. Kalbant apie konkrečius specifinius klausimus, juos užduosime, o dabar tiesiog turime sutelkti dėmesį į tai, kas mums yra penki svarbiausi prioritetai ir uh, mes kokiais kok, klausimais mes pagidautume uh, darbo, kokias srityse norėtume, kad komisaras dirbtų. Taigi mes turime daug maž susitarti dėl tų penkių prioritetų ir aš galėsiu juos suformuluoti, perrašyti ir išdalinti visiems jums. Ir tada bandysime ateinančias kelias dienas toliau dirbti. Ačiū. Ringrazio il relatore, il vicepresidente per la chiarezza con cui è intervenuto. Dėkojame vicepirmininkui. Jis labai aiškiai išdėstė, kas ir kaip. Jis atskyrė bendrus klausimus nuo tų tikslių konkrečių klausimų, o šie pastarė bus užduodami žodžiu. Jūs sakėte, kad prioritetų nurodymas jau yra įtrauktas į, platesni, į platesnius klausimus išdėstytus klausimynę. Tai yra politiniai klausimai. Ponas Šoflingas prašė žodžio, prašau. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau padėkoti uh, kolega Čarkovskiu už atliktą darbą. Norėčiau pasiklausti šiek tiek patikslinimo, nes tebelieka spragų tarptų bendro pobūdžio klausimų ir klausimų, kuriuos juos lik sutraukėt kartu ir sakote, kad mūsų komitete jie būtų, turėtų būti iškelti. Maničiau, kad ta jungtis tarp to, tų klausimų ir anų man tebelieka neaiški. Pirmiausia, aš jūsų klausimuose nematau nieko, į ką aš žvelgiu kaip iš šio komiteto svarbiausią darbo dimenciją. Yra nekalbama apie ES būsimą integraciją. Tai yra lyg ir netiesiogiai paklausima, bet tiesioginio tokio klausimo nėra. Aš manyčiau, kad mes savo klausime turime klausti, kaip ES identitetą apibrėžia būsimas komisaras, kaip jis supranta, kaip turėtų veikti ES institucijos ES integracijos kontekste. Ir tuomet turėtų būti pateiktas klausimas, e, koks turėtų būti santykis tarp ES ir jos piliečių. Aš manau, kad visa tai yra labai svarbus klausimai ir turime labai atidžiai pasižiūrėti į tai, ką, aš, ką jau yra nuveikęs komisaras savo šalyje, iš kurios atvyksta. Maničiau, kad tai mums galėtų padėti geriau suprasti e, komisaro požiūrį į mūsų užduodamus klausimus ir jo vaidmenį, kaip jis įsivaizduoja. Prioritetai yra aišku, svarbus dalykas, jie jau yra išdėstyti klausimuose raštu, tačiau jūs neiškėlėte vieno svarbaus klausimo, o kaip tie prioritetai turėtų būti tarpusavį koordinuojami, kokius reikėtų kelti svarbiausius atskirų politikų tikslus. Aš manau, kad svarbu yra tos klausimus užduoti, nes tai padėtų geriau išsiaiškinti, koks iš tiesų asmuo, kokia asmenybė yra būsimas komisaras. Na, sako pirmininkas, dabar mes čia turime ir savo vicepirmininką, poną Makmilan Skotą. Jis negalės ilgai dirbti mūsų posėdėje, nes turi kitų įsipareigojimų, tad manyčiau, kad dabar savo diskusijas e, pagal mūsų darbo tarkės klausimą susijusi su e, komisijos narių klausimais turėtume nutraukti ir turėtume pereiti prie šeštojo darbo tvarkės klausimo. Ir ten yra kalbama apie santykius su nacionaliniais parlamentais. Kai parlamento vicepirmininkas išeis dirbti kitų darbų, mes galėsime grįžti vėl prie penktojo darbo atvarkės klausimo. Kaip žinote, Kosak posėdis įvyko Stoholme. Spalio mėnesį. Europos parlamento delegacija ten buvo nuvykusi, ponas Macmillan Scott šią delegaciją ir vadovavo. Jūs gavote informacijos, dokumentų apie šį posėdį, angliškai ir prancūziškai dokumentai buvo pateikti. Ir taip pat buvo pateiktos mūsų komiteto išvados. Tad kreipiuosi iš karto į poną vicepirmininką pristatyti šį klausimą. Dėkui. Ačiū pirmininkė. Man tikrai didelė garbė būti šį čia jūsų komitete ir pasisakyti e, šiuo klausimu, kalbėti apie visai nesinai vykusi Kozako sustikimą. Na, taip jau atsitiko, kad e, jūsų komiteto pirmininkas taip pat dalyvavo susitikime Stokholme. Susitikimas, priminsiu, vyko spalio 4-6 dienomis. Pats susitikimas buvo įdomus, jame dalyvavo nacionalinių ES valstybių parlamentų atstovai ir jie visi susitiko beveik iškart po Airijos referendumo ir po tų teigiamų džiugių rezultatų referendumo, kuriais buvo pasidžiaugta susitikime. Iki šiol vyravo tokia tradicija, kad Europos parlamento delegacijai vadovauja du vicepirmininkai ir aš pats e, penkis metus turėjau garbės būti vienu iš tų pirmin, pirmininkų, vicepirmininkų. Na, o šį kartą, kadangi vyko biuro posėdis Paryžiuje, Žan Monė name, du vicepirmininkai negalėjo dalyvauti, e, tačiau aš pats dalyvavau kaip ir kituose Kozako posėdžiuose paskutinius 5 metus. Mano nuomonė, ryšiai tarp Europos parlamento ir nacionalinio parlamento yra ypatingai svarbus ir šis komitetas žino, jog dabar vyksta diskusijos apie tai, kaip turėtų būti Europos parlamentas atstovaujamas Kozakė ateityje. Aš tikrai laikaus labai atviros pozicijos ir šis komitetas tikrai turės labai svarbu suvaidinti vaidmenį dėl to, kaip vystysis diskusijos, kaip viskas keisis pagal Lisabono sutartį. Yra argumentų už ir prieš, yra įvairių argumentų, tačiau turiu pabrėžti, kad Europos parlamentas atsidūrė unikalioje padėtyje, todėl kad tai yra e, Kozako trejeto vienintelis nuolatinis atstovas. Taip pat jis teikia ir būtinas paslaugas e, ir pastatus bei sustikimo sales čia Briuselėje nacionaliniams parlamentams ir jų susitikimams. Na, o šis Stokholmo susitikimas vyko tikrai labai draugiškai, labai šiltai. Iš pradžių pasisakė Airijos atstovai, taip pat e, ponas Reinfeldt, Švedijos ministras pirmininkas bei e, tarybos, e, tarybai vadovaujantis asmuo. Ir E, jis minėjo, kad tikrai sutartis bus ratifikuota ir taryba dar iki metų pabaigos priims galutinį sprendimą dėl to, kas bus tie naujieji svarbus asmenys atstovai ir kokie bus nauji mechanizmai. Europos parlamento delegacija pateikė pasiūlymą, tokį, na, oficialų pasiūlymą, tai yra oficialus pareiškimas, kurį patvirtino Kozakas ir dokumente tame pasiūlyme kalbama apie Lisabonos sutartį. Ir pasiūlymas, kuriam buvo pritarta, buvo toks. Mes siūlėme pakeitimą. Tai yra, jei visi nacionaliniai parlamentai patvirtins ir ratifikuos Lisabonos sutartį, dar reikės, aišku, palaukti Airijos parlamento oficialaus e, patvirtinimo. Vis dėlto Kozak mano, kad legitimumas šio proceso negali būti kvestionuojamas ir turi būti pripažįstamas visų šalių. Reikia, aišku, pripažinti visų valstybių narių konstitucinius reikalavimus ir Kozakas reikalauja, kad Lisabono sutartis įsigaliotų kiek galima greičiau. Na, iš dalies. E, toks tekstas buvo adresuotas kolegoms Prahoje, bet kaip žinome vakar, uh, įvyko labai svarbus įvykis ir Čekijos Respublikos prezidentas pripažino e, tą norą, kurį išreiškė ES nacionaliniai parlamentai ir jis vakar pasirašė sutartį. Na, pirmininkė, nelabai daugiau turiu ką pasakyti, e, nes tas įvykis nulėmė viską. Vis dėlto turėčiau dar tokį pasiūlymą, kurį noriu pateikti. Žodžiai, kurie sudaro santrumpą kozak, e, tikrai yra jau nusistovėjusi tokia formuluotė. Tačiau e, nelabai dažnai šitą santrumpą yra suprantama, teisingai suprantama. Todėl siūlyčiau ateityje Kozakui pasvarstyti galimybę pakeisti pavadinimą ir pasivadinti Kauparl, pavyzdžiui, nes tai yra bendradarbiavimas tarp parlamentų. Ir iš patirties galiu pasakyti, kad ši institucija, šis formas yra ypatingai svarbus ir po Lisabonos įsigaliojimo tas vaidmuo šiek tiek pasikeis, dar labiau sustiprės. Todėl mes turėtumėm tarpusavyje nekonkuruoti, o stiprinti bendradarbiavimą. Ir taip pat turime pripažinti visišką demokratinį Kozako legitimumą, nacionalinių parlamentų legitimumą. Būtent todėl, kolegos, turbūt jau žino, kad aš esu išrinktas kaip Britų konservatorių atstovas, tačiau dabar esu neprisijungęs parlamento narys. Ir taip jau atsitiko, kad Junktinės karalystės konservatorių partija vakar paskelbė, kad pripažįsta ratifikavimo proceso rezultatus, taigi Junktinėje karalystėje nebus rengiamas referendumas. Kita vertus, e, yra tokių asmenų, kurie reikalauja plebiscito. Aš tikiuosi, kad partijos vadovai supras, jog visų nacionalinių ES parlamentų ir rūmų sprendimas turi būti pripažįstamas kaip visiškai teisėtas, legitimus sprendimas. Ir dabartinė padėtis na, sakykime, yra teigiama, mums reikia šios sutarties ir turime judėti į priekį. Ačiū. Grazie, signor viceprezidente, e adesso apriamo il dibattito. Dėkui vicepirmininkė, o dabar a, galimybė užduoti klausimus. Ponas Brokas paprašė, prašau. Äh, Pirmininkė. Noriu užduoti keletą klausimų vicepirmininkui. Manau, kad glaudus Europos parlamento ir nacionalinių parlamentų bendradarbiavimas kontrolės ir subsidiarumo kontekste yra labai svarbus dalykas. O kalbant apie bendradarbiavimą dėl įstatymų leidybos bendrai, dėl įstatymų teisėkuros ir Europos parlamente, Ir e, kalbant apie teisės aktų įgyvendinimą per nacionalinius parlamentus, tai tai taip pat yra svarbi šio bendradarbiavimo sritis. Tačiau nežinau, ar Kozako institucija yra būtent ta institucija, kuri ilgainiui turėtų užsimti tuo darbu, nes e, Kozakė atstovaujami tik nacionalinių parlamentų Europos reikalų komitetų nariai o juk įgyvendinimu už nacionaliniuose parlamentuose užsima e, konkrečių komitetų nariai. Ir kai kalbama apie siūlymą pervadinti tą instituciją į koparl, mm, mane neramina tai, kad Kozak institucija taps tam tikra bendra parlamentinė, Europos bendra e, parlamentinė asamblėja. Ir čia man iškyla problemų, nes mes esame vienas iš 28 parlamentų ir mes nesame kažkoks tai pašalietis. Mūsų parlamentas nėra kažkoks pašalietis. Tačiau pagal sutartį mes esame vienintelį e, parlamentinė teisėkuros institucija. Svarbu, kad mes liktume, ar, ar iš tikrųjų mes tampame vienu iš 28, ar mes tampame vienintelę instituciją, parlamentinę instituciją, kuri užsima teisėje kūrą ir už, sieks užtikrinti tam tikrą uh, veiklos ir darbų pagreitį savo par, mūsų parlamente. Manau, kad Kozak institucija neturėtų būti suprantama uh, kaip kažkas, e, kažkokia struktūra egzistuojanti už sutarties ribų. Ir kad ji pati nu, išsikelia savo užduotis, kurios sutartie niekur neminimos. Manau, kad reiktų skirti laiko visų šių klausimų aptarimui. Manau, kad gerai yra tai, jog ir aš tikiuosi, kad jūs nesuprastė to kaip tiesioginės kritikos jūsų atžvilgiu, bet aš tiesiog sakau, kad tai, nes manau, kad tai yra svarbu. Manau, kad jūs esate vienas iš kelių asmenų, kurie pastaraisiais metais tikrai domėjosi šiuo klausimu, šiuo bendradarbiavimu. Bet juk komitetų pirmininkai taip pat dalyvauja susitikimuose su e, nacionaliniu parlamento komitetų pirmininkas. Taigi, kodėlgi mes e, dirbame, kodėl mūsų atstovai dirba kito pobūdžio, tarsi aukštesnėje institucijoje. Manau, kad nuo to reikėtų pradėti. Nes kartais sudėtinga sulaukti informacijos apie tuos posėdžius, apie tos susitikimų uh, Manau, kad konstitucinių reikalų atstovas turėtų būti skiriamas, turėtų būti siunčiamas į tokius susitikimus. Ponas Kasinį galbūt galėtų pakalbėti apie tai, galėtų surenkti diskusijas dėl to, kaip galėtumėme užtikrinti viso šio proceso kontrolę. Kad ne, nebūtų taip, kad galų gale mes atsidurtumėme nepalankioje e, situacijoje. E, Ačiū. Toliau ponia Gurmai norėtų pasisakyti, paprašė žodžio. Dėkuoju. Ponui vicepirmininkui. Aš manyčiau, kad turime pradėti galvoti apie pavardės, tačiau svarbiausia yra turinys. Ir pavadinimai taip pat labai svarbu. Aš manyčiau, kad E, mums pateikta informacija buvo tikrai labai profesionaliai. Kai dėl Lisabono sutarties žinome, kad Čekijos prezidentas jau vakar ją pasirašė ir galiausiai paskutinės kliūtis buvo įveiktos ir sutartis įsigalios. Antra, aš norėčiau pabrėžti tą faktą, kad nacionaliniai parlamentai visi balsavo už Lisabono sutartį, net jeigu kartais kai kuriuose iš jų ratifikavimas jau buvo šiek tiek sudėtingesnis. Taigi naujoji Lisabono sutartis turi padėti įtvirtinti Europos parlamento vaidmenį ir išplėsti Europos, kaip sakė ponas Brokas. Europos parlamentas suvokia savo svarbą. Svarbu, kad būtų įdėkta bendradarbiavimo sistema tarp Europos parlamento ir nacionalinių parlamentų, kad atsirastų bendradarbiavimas tarp Europos reikalų komitetų. Tad manyčiau, kad Ispanijos, Belgijos ir Vengrijos trejetas turi irgi bendradarbiauti glaudžiai, tai yra būsimos pirmininkaujančios valstybės ir svarbu, kad Vengrijos vyriausybė ypatingai atsižvelgtų į tuos poreikius, nes vyks posėdis taip pat Vengrijoje šiais visais klausimais, ne tik Ispanija, bet taip pat ir Belgija. Ir mano tėvinainiai taip pat nori įsitikinti, kad e, į nacionalinius klausimus taip pat yra atsižvelgiama ES lygmenių. Mes kalbėjome su kolegomis ir aš manyčiau, kad su atskirais asmenimis nacionaliniu lygmeniu svarbu užmėgsti kontaktus. Taip pat svarbu bendradarbiauti tarp trijų būsimų pirmininkausiančių ES valstybių. Um, Vengrija yra viena iš to trejeto valstybių. Ispanija yra ta valstybė, kuri kenčia nuo masinės imigracijos problemų. Dar vienas dalykas, aš norėčiau pasveikinti ir padėkoti komisarams už atliktą darbą. Dėkoju taip pat jums, ponė vicepirmininkė. Ačiū, ponė Gurmai, ponas Rengel. Eh, grazie, Presidente. Uh, queria também cumprimentar uh, o Sr. Vice-Presidente Macmillan Scott. Uh... Norėjau pasveikinti taip pat vicepirmininką Macmillaną Scottą, nes pasiektas rezultatas yra tik, tikrai geras. Dėkuoju jam ir už pastangas dėtas mūsų aptariamos Kozak konferencijos metu. Džiaugiuosi tuo, kad Lisabono sutartis buvo ratifikuota galiausiai, matėme, kad visos pastangos buvo tinkamai dedamos ir jos buvo būtinos. Turime tikrai nenuvertinti to vaidmens, kurį atliko Kozakas. Neužmirškime, kokią įtaką Kozak turi kolegoms, ypač Čekijoje. Visą tai mums tikrai padėjo pasiekti norimų rezultatų ir kiekviena iš šių pastangų buvo savaip labai naudinga. Na, apie Kozaką detaliau. Mūsų Konstitucinių reikalų komitetas turi teikti prioritetą santykiams su nacionaliniais parlamentais. Aš suprantu kolego Broko susirūpinimą, kuris yra išreiškęs. Tačiau Norėčiau patikslinti, kad daugelį nacionalinių parlamentų ES klausimais nėra pakankamai domimasi. Būtent čia mes turėtume suvaidinti tam tikrą pedagoginį vaidmenį nacionalinių parlamentų atžvilgių. Mes turėtume siūsti informaciją nacionaliniams parlamentams. Tad manyčiau, jog reikėtų sudaryti tvirtą e, Europos parlamento delegaciją Kozak rėmose. Tos delegacijos vaidmuo būtų na, nacionaliniams parlamentams šiek tiek rodyti kelią. Aš taip pat seksiu, kas ir kaip ten e, yra vystoma. Iš patirties žinau, kad daugelį nacionalinių parlamentų yra užsimama nacionaliniais klausimais, o europiniams klausimams yra teikiamas antraeilis vaidmuo arba jais visai nesidomima. Kaip jau sakiau, esant tokiai padėčiai, Europos parlamentas čia turėtų suvaidinti esminį vaidmenį, teikdamas informaciją. Yra būtina plėtoti nacionaliniuose parlamentuose ES kultūrą. Kai dėl konstitucinių klausimų turime suvokti, kad nebelieka atskirų izoliuotų konstitucijų ar nėra kažkokios atskiros konstitucijos. Kiekvienai valstybei turės įtakos kitų valstybių konstituciniai klausimai. Pavyzdys. Pavyzdžiui, matome, kokį poveikį turi Vokietijos konstitucinio teismo nutartis. Ta nutartis turės įtakos kitoms valstybėms narėms. Kodėl? Todėl, kad egzistuoja tie parlamentiniai ryšiai, egzistuoja konstituciniai ryšiai. Tad mes savo ruoštų turime atsižvelgti į nacionalinių parlamentų poziciją ir turime siekti, kad nacionaliniai parlamentai taptų mūsų sąjungininkais ginant europinius klausimus. Nacionaliniai parlamentai e, kontroliuoja savo vyriausybių priimamus sprendimus taryboje. Nes būtent vykdant šią parlamentinę nacionalinę kontrolę galima paveikti tarybos sprendimus. Turime ginti būtent šią europinę kultūrą. Europos parlamentas neturėtų būti laikomas nacionalinių parlamentų varžovų ar priešų. Džiaugiuosi be abejo ir aš tuo, kad buvo ratifikuota Lisabono sutartis. Dėkui. Vicepirmininkas Makmilan Skot turi išeiti už pusvalandžio, kaip jau minėjau. Uh, ir todėl prašyčiau kitų kalbėtojų nekalbėti ilgiau kaip dvi minutės, kad galėtumėme sulaukti atsakymą. Aš pats taip pat norėčiau kai ką pasakyti. Ponas Brons. Uh, Ačiū. Pone, ponas Makmilan Scott sakė, kad ratifikavimo programos e, demokratinio legitimumo negalima, kad tuo negalima abejoti, tačiau jo paties partija bei leiboristų partija 2005 metais pasižadėjo, kad jos renks referendumą. Kiek žinau, jis pats, ponas Macmillan Scott, nors ir nedalyvavo rinkimuose, neatsiribojo nuo to įsipareigojimo. Taigi, kaip jis dabar gali paneigti šį įsipareigojimą ir kaip tada gali konservatoriai ir leiboristai Junktinėje karalystėje teikti, kad tai yra demokratiškai legitimus procesas. Juk Junktinės karalystės gyventojai ima vis labiau piktintis tuo, kaip su jais elgesi politikai visur. Ja, ich glaube, mit äh, Blick auf unsere Tagesordnung und auch auf das, was politisch vor uns steht, ist es jetzt wenig. Na, žvelgdamas į mūsų darbo atvarkę ir mąstydamas apie ateities darbus, kurie mūsų laukia, manau, kad nėra prasmės žvelgti į praeitį ir bandyti ieškoti a, nesutarimų. Turime žvelgti į ateitį. Ir būtent apie tai ponai Elmaras Brokas ir Makvilan Skot ir kalbėjo. Ir jei Na, pabandysiu kalbėti trumpai. Ir norėčiau pasakyti štai ką. Mūsų santykiai su, Europos, su nacionaliniais parlamentais ir jiems ir mums taps svarbesni pagal Lisabono sutartį. Ir todėl mums teks dar kartą permastyti, persvarsyti kai įvairiausių delegacijų sudėti. Todėl norėčiau pasiūlyti štai ką. Aš palaikau mintį, kad mūsų atstovas Kozake turi atspindėti tą lygmenį, kuriuo vyksta darbas. Taip pat turime gauti informacijos apie darbą ten mūsų komitete, ypač šiame komitete. Taigi manau, kad būtų naudinga dar kartą apsvarstyti e, delegacijos sudėti ir galbūt patobulinti delegacijos ar delegacijų sudėti. Honorevole Traskowski. No, Šeflin prima, skaidu skus. Pona Šeflin. You, uh... Ačiū pirmininkė, aš kalbėsiu labai trumpai. Šią problemą iškėlė daugelis problemų. Kolegų, atsiprašau, tai yra informacijos rautas. Man atrodo, kad reikia geresnio mechanizmo dėl testinio Europos institucijų, nacionalinių institucijų, aišku, nacionalinių parlamentų bendradarbiavimo. Uh, Manau, kad problema iš dalies yra susijusi su tuo, ką minėjo ponė Gurmai. Vengrija, pavyzdžiui, pirmininkaus 2011 pra... pirmoje pusėje. Galbūt būtų įmanoma surenkti posėdžius, galbūt Kozak kontekste, kuriame dalyvautų trijo Europos parlamentas, nacionaliniai parlamentai ir taryba tikr, tai tikrai sustiprintų paties trejeto, pirmininkių trejeto darbą, suteiktų jam daugiau svorio. Tarkovski. Ačiū, ponas Traškovskis. I just, I just to, uh, Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į besikeičianti kraštovaizdį. Kalbu apie realybę, kurią sukuria nauja tas sutartys ir pastarieji įveikiai. Man susidaro įspūdis, kad kuomet Kozak institucija buvo įkurta, ji buvo vienas iš nedid, keletos skaičių, iš skai, nedid, nedidelio skaičiaus e, bendradarbiavimo galimybių su nacionaliniais parlamentais. Ir parlamentai savo ruoštų E, turėjo galimybę taip pat daryti įtaką Europos parlamento darbui. Tačiau daug kas pasikeitė ir aš sutinku su Elmaru Broku, kad mes turime viską giliau išanalizuoti ir permastyti mūsų santykius su nacionaliniais parlamentais. Nes tas santykis tapo daug e, brandesnis, nes e, kuomet vyko konventas, pirmą kartą nacionaliniai parlamentai dalyvavo rengiant sutartį. E, Antra, pagal Lisabono sutartį atsiranda geltonosios kortelės procedūra, tai yra mes simsime bendradarbiauti su nacionaliniais parlamentais pagal subsidiarumo principą ir bandysime gyvendinti tą principą. Trečia, vyksta daugybė kitų dalykų, pavyzdžiui, užsienio reikalų komitė. Nacionalinių parlamentų užsienio reikalų komitetų pirmininkai kviečiami į klausimus vykstančius čia, pavyzdžiui, kuomet dalyvauja įgaliotinis užsienio politikos klausimais. Taigi, kraštovaizdis keičiasi ir stebime tokio praktinio, tikro darbo ir bendradarbiavimo su nacionaliniais parlamentais. Ir mes galime daugybę dalykų diskutuoti, tačiau su visa pagarba aš domėjausi Kozak institucijos posėdžiais, bet ten to tokio rimto praktinio dalyvavimo darbo netiek daug. Taigi galbūt reikia viską bandyti vertinti iš kitokio požiūrio taško. Uh, E, bandyti apriepti visus bendradarbiavimo kanalus. Ir tame kontekste pagalvoti, kaip Kozak turėtų keistis, e, evoliucionuoti ir kaip turėtų atrodyti ateityje. Ačiū. Prieš suteikiant žodį ponui Makmilanui Skotui, norėčiau taip pat tarti porą žodžių. Na, net netenka e, rezumuoti to, kas įvyko tam 42-ame Kozak posėdėje. Jūs gavote pradėšimą ir turite žinoti, kas ir kaip. Diskusijos vyko dėl Kozak kylančių naujų užduočių po Lisabono sutarties įsigaliojimo. E, kaip žinia, Lisabono sutartyje kalbama apie glaudesnius santykius tarp nacionalinių parlamentų. Ypač vykdant proporcingumo ir subsidiarumų principų įgyvendinimo kontrolę. Visą tai turi tam tikrų pasiekmių. Mes kalbame apie 400 komisijų, kurios 27 valstybėse narėse turi tam tikrą atsakomybę. Turime 8 tūkstančius parlamentarų iš viso. Atsižvelgiant į šiuos skaičius, bus tikrai sunku užtikrinti, kad tie santykiai būtų labai glaudus. Mes e, sakėme, kad tikime tuo bendradarbiavimu tarp nacionalinių parlamentų. Tikime tiek, kad Atsižvelgdami Lisabono sutarties nusimatytą laikotarpį 8 savaičių, mes pasakėme, kad tas laikotarpis turi prasidėti, jos skaičiavimas turi prasidėti iš anksto, iki komitetams pradedant darbą. Kilantis klausimas yra esminis. E, kitaip tariant, aš manau, Ir manau, kad vice, ponas vicepirmininkas manim sutiks, kad kozak vaidmuo tampa tik svarbesnis, jis nesumenkėja, nes egzistuoja specifiniai komitetai, specializuoti komitetai, kurie palaiko tarpusavio santykius. Ir tie santykiai taip pat yra glaudus, kalbant apie teisėkūros darbą. Tad mes savo ruoštų turime akcentuoti institucinį elementą mes suprantama, nesikišime į specifinių reikalų nagrinėjimą, į teisėkuros darbą. Mes turime palaikyti ryšius su tais, kurie atskiruose nacionaliniuose parlamentuose domisi ES kūrimo reikalais. Reikėtų, kad įgytume kozake tam tikros papildomos kompetencijos. Be kita ko vakar mano pakeitimų siūloma buvo pritarta. Juo buvo siekiama, kad mūsų komiteto pirmininkas taip pat vadovautų ir šiai ES delegacijai Kozake. Tai rodo, kad mes siekiame, kad Kozakas vaidintų svarbesnį vaidmenį. būtent dėl to ir klausėme, ar nereikėtų, kad, nereikėtų, kad mūsų komiteto specifinė kompetencijos rytimi taptų mūsų parlamento santykiai su Kozak. Jums, ponė vicepirmininkė, žodis. Na, Europos parlamento atstovavimo Kozakė pobūdis, aišku, yra labai svarbus ir aš žinau, kokios diskusijos vyksta jūsų komitete šiuo klausimu. Elmar Brok tikrai turi daug patirties, jis yra įsipareigojęs šiam procesui, tai yra renkti sutartį, siekti jos ratifikavimo ir jis tikrai labai gerai žino visus jautrius klausimus. Na, o dėl atsakomybės ir įsipareigojimų pusiausviros tarp nacionalinių parlamentų ir Europos parlamento. Manau, kad jis patvirtins, jog per klausimą, kuris vyko prieš porą mėnesių čia, šiame parlamente, e, tikrai parodė, kad nėra iš nacionalinių parlamentų jokio noro ir poreikių kurti kažkokią atskirą formą. Kita vertus, sutartis tikrai daug ką pakeis. Ir Tai reiškia, kad reikės ieškoti naujų bendradarbiavimo formų. Ir žinau, kad Ispanija, kaip busima pirmininkaujanti šalis, labai daug dėmesio skir šiam klausimui, taip pat ir kiti. Ir vienas iš procesų, kuris dabar vyksta, tai yra darbas diskusijų grupėje, kuri svarsto, kaip Europos parlamentas yra susijęs su nacionaliniais parlamentais. Koks yra ryšys? Todėl, kad tiesioginį ryšį turi ne tik AFKO komitetas, bet ir kiti komitetai, kuriuose yra tų neaiškių kompetencijos sričių. Aš tai jau minėjau anksčiau. Ir ponas Brok, jūs kalbėjote apie pavadinimą, kurį aš siūliau keisti. Na, aš viską apsvarščiau ir vietoj co-parl reikėtų sakyti co-o-parl, tai yra bendradarbiavimas tarp parlamentų. Toliau ponios Gumai klausimas dėl pirminink, rotuojančio pirmininkavimo. Aišku, tai bus didelis iššūkis uh, Europos Sąjungai, uh, po to, kai atsiras uh, tas specialusis tarybos atstovas. Tai bus tikrai svarbus klausimas. Ponas Rangal tikrai neturėtų nuogastauti. Jo paties šalies parlamentas tikrai labai veiksmingai dirba, jis yra labiausiai įsipareigojęs tam darbui per kozaką, tai buvo parodyta ne kartą. Toliau, kitas klausimas dėl naujo kozak vaidmens. Tai be abejo yra susijęs su informacija, ponas Šofler apie tai kalbėjo. Jis kalbėjo apie tai, kad reikia ieškoti būdų, kaip parlamentai veiksmingiau bendradarbiautų. Europos parlamentas ne tik e, suteikia sekretariato paslaugas, bet taip pat ir duomenų bazės, informacinių mainų sistemą tarp nacionalinių parlamentų, Europos parlamentų ir komisijos. Taip, e, drįstų pasakyti, iš komisijos pusės buvo bandymų perimti šitą procesą. Tačiau pagrindinė taisyklė yra tokia, kad Europos parlamentas ir toliau valdo mainus, informacijos mainus tarp Europos parlamentų ir nacionalinių parlamentų. Taip pat turiu paminėti, kad yra tam tikri laiko apribojimai ir, aišku, juos, tos laiko grafikus reikės pakoreguoti. Taip pat reikės pakoreguoti ir nacionalinių parlamentų procedūras, jos turės prisitaikyti e, prie naujų taisyklių, taip pat ir mūsų parlamentas. Komisija pati yra e, pasiūlysi, kad reikėtų nacionaliniam parlamentam teikti daugiau savalaikės informacijos. Tai buvo tikrai sveikintinas pasiūlymas ir ypatingai daug buvo padėkota poniai Valstrom. Vis dėlto neturėtumėm leisti komisijai prisimti jokio didesnio vaidmens nei tas, kuris jai tenka pagal dabartinę sutartį. Taigi mes, Europos parlamentas, turime sakim, tai prižiūrėti visą procesą. Turime deik, veikti aktyviai, rimtai. Ponas Brons kėlė klausimą, kuris susijęs su Junktinė karalystė. Na, konstitucija nereikalauja mūsų šalyje surenkti referendumą ir mano paties partija atsisakė renkti referendumus dėl ankstesnių sutarčių, tačiau šį kartą buvo priimtas politinis sprendimas prašyti referendumo, bet kaip sakiau, uh, tokia alternatyva jau nebeegzistuoja, jos atsisakyta. Airijoje kita vertus tai yra įrašyta į konstituciją, yra tas reikalavimas dėl referendumo ir todėl viskas buvo ir vykdoma pagal tas numatytas procedūras. Na, man asmeniškai tai taip pat yra ir garbės reikalas, kad Europos parlamentas dabar jau uh, keičia šiek tiek procedūras dėl narių statuto, dėl uh, kitų taisyklių. Uh, Ir aš šiame parlamente dirbu jau 25 metus ir man atrodo, kad tai yra pirmas kartas, kai mes pradėjome e, rimčiau kalbėti apie tą mūsų vaidmenį, apie taisyklės. Ir turiu pasakyti, kad praeitie yra buvę atveju, kai man būdavo gėda dėl parlamento veiksmų. Uh, Na, o šiandien bendruomenių rūmai Londone diskutuoja apie tai, kaip e, tvarkyti savo išlaidų klausimą, lėšų paskirstimo klausimą, tad kyla daug ginčių. Na, o Europos parlamentas, turiu pasakyti, kad didžiuojasi tuo, bet turi labai aiškias taisyklės dėl šių klausimų. Ir manau, kad mes ir toliau turėtumėm dirbti taip pat ir turime užtikrinti, kad mūsų žmonėms būtų tinkamai atstovaujama Europos parlamente, kad tai būtų daroma ir ateityje. Dėkoju. Na, man atrodo, kad šį darbo tvarkės klausimą jau baigiame svarstyti. Ačiū vicepirmininkui už tai, kad atvyko. Dabar, manau, galime grįžti prie anksčiau svarstyto klausimo, tai yra penkto darbo tvarkės punkto. Pasisakė ponas Čakovski dėl komisarų klausimų. ir mes taip pat, tiksliau jis, kalbėjo konkrečiai apie klausimus, apie tuos klausimus, kurie bus pateikti įvairiems kandidatams į komisarų postus. Jei neklystų, ponas Šoflin jau pasisakė, o toliau žodžio dar prašė ponas Hefner. Ačiū pirmininkė. Na, išriškėjo viena problema. Tai yra, kad yra tam tikri baziniai klausimai, bendro pobūdžio klausimai, kuriuos reikia pateikti. Tačiau be jų dar yra ir kitų klausimų, kuriuos galėsime pateikti tik tuo met, kai jau aiškiai žinosime, kas yra kandidatai į konkretų postą. Na, kalbant apie bendruosius klausimus, Noriu padėkoti mūsų kolegai iš tikrai puikų dokumento projektą, klausimų projektą. Andrew Duff jau kalbėjo apie tai, kad e, penkiuose klausimuose nėra pakankamai svorio užtikrinama tam tikriem aspektam. O aš norėčiau, kad apie juos būtų konkrečiau kalbama. Tai yra ryšiai su piliečiais Šis aspektas yra labai svarbus. Neužtenka kalbėti vien apie rinkimų e, nuostatas, reikėtų daugiau kalbėti apie būsimas idėjas, apie galimus projektus, kuriuos galėtų pasiūlyti kandidatas į komisaro postą tam, kad priartintų Europą prie piliečių. Šis aspektas yra labai svarbus ir ponia Valstrom labai daug dirbo šiuo klausimu, tad manau, kad e, Šis klausimas išliks labai aktuolus ir ateityje ir priklausomai nuo to, kas bus atitinkami kandidatai, turėtumėm jiem užduoti šį klausimą. Jį reikėtų įtraukti į siūlomus klausimus, bet kol kas man siūlomas tekstas ir klausimai atrodo labai geri. Ačiū, ponas Šulcas. Danke, Herr Vorsitzender. Äh, es ist jetzt vieles schon gesagt worden in die Richtung. Ačiū, pirmininkė. Daug jau pasakyta. ir noriu pakalbėti apie pono Raškovskio mintis. Manau, esate teisus, sakydamas, kad mums reikia nusistatyti prioritetus, o ne teikti rekomendacijas mums kaip komitetui. Klausimų metu turėsime jų paklausti, kuria kryptimi jie nori vesti Europos projektą, atsižvelgdami į Lisabono sutartį. Apie tai kalbėjome Europos parlamento e, rinkimų kampanijos metu. Svarstėme, kodėl kiekvieną kartą vis mažiau žmonių ateina balsuoti. Manau, kad būtent to, tą klausimą turėtume užduoti komisos, busimiems komisijos nariams. Ir taip pat kitus klausimus. Mes norime žinoti, kaip, koks yra jų kūrybinis požiūris pamastymai apie savo sritį, apie Europos projektą tai susisieja su nacionaliniais parlamentais, apie kurių vaidmenį ką tik kalbėjome. Manau, kad ponas Brokas yra teisus, teikdamas, jog turime labai atidžiai išnagrinėti, kaip Europos integracijos klausimus tvarko ir e, kontroliuoja Europos komisija ir kokią, kokį poveikį tai duoda. E, Taigi, prioritetus turime išdėsti. Tai, tai štai kaip manau, kad antras klausimas turėtų tapti pirmu. Taip pat dar lieka visi žodini klausimai, kuriuos galėsime užduoti. Norėčiau išreikšti pritarimą ir pono Hefnerio minčiai dėl informacijos ir skaidrumo. Norime, kad tie aspektai, kad komisija tuos aspektus sustiprintų ir kad labiau atsižvelgtų į Europos parlamentą savo darbe. Rangel. Ačiū, ponas Rangel. Grazie, prezidentė. Uh... Eh, Ačiū pirmininkė. Noriu pasakyti, kad aš visiškai pritariu ponui Traškovskijui. Jo mintims dėl to, kokia turėtų būti mūsų strategija, ne tik klausimų raštu atžvilgiu, bet taip pat ir per klausimus, kaip turėtumėme, kokius klausimus turėtumėme užduoti žodžiu. Manau, kad prioritetų projekte antras klausimas turėtų tapti pirmu, turėtų susikeisti vietomis su pirmu. Europos užsienio, e, veiks, užsienio veiksmų tarnybos klausimas yra labai aktualus, jis turėtų tapti pirmu klausimu. Manau, jog galėtumėme pristatyti platesnę formuluotę bendresniais bruožais suformuluoti antrą prioritetą, kalbant apie tai, kokios naujovės įvedamos Lisabonos sutartimi. Manau, kad šiai komisijai per ateinančius metus svarbiausių prioritetų turėtų tapti Lisabonos sutarties įgyvendinimo bendras įvertinimas. Kad, manau, kad tam tikrą prasme mums tenka atsakomybė už tą įgyvendinimą mes nur, turime pabandyti išsiaiškinti, ar atskiros institucijos, taryba, komisija ir net mes, parlamentas, daro viską, kas yra būtina, tam, kad Lisabono sutartis būtų įgyvendinta. Taigi, sakyčiau, kad mūsų prioritetas turėtų tapti iki 2010 metų galo parengti ataskaitą bendrą į visų priemonių įvertinimą, kurių ėmėsi ES institucijos Europos mastu, tam, kad gyvendintų visus pokyčius numatomus Lisabonos sutartimi. Taigi, aš taip suformuluočiau pirmąjį prioritetą. Reikėtų įpareigoti ir komisiją, padaryti ją atsakingą, ypač tą komisijos narį, kuris atsakingas už institucinius reikalus kad jis savo ruoštų, kaip ir mes, konstitucinių reikalų komitetas taptų atsakingas už įgyvendinimą. Ir jis turėtų atsiskaityti už tą darbą, kurį jis turės ir galės padaryti per savo darbo komisijoje metus. Tai bus tikrai labai sunkus postas dėl visų pokyčių, kurie mūsų laukia. Ir komisijai tenka labai didelė atsakomybė. O mes, parlamento komitetas, taip pat esame atsakingas už tai mes turime įvertinti ir bandyti stebėti visas priemonės, kurių imamas įvairiais lygmenimis įvairiose institucijose siekiančio tikslo. Taigi aš siūlyčiau tokio pobūdžio bendrą įvertinimą pristatyti ir suformuluoti. Brons. Honorable Brons. Um, Ponas Brons, aš noriu kai ką pasakyti dėl ketvirto prioritetų punkto tai, kad vieninga rinkimų sistema padidins ateinančių balsuoti skaičių į Europos parlamentus, man atrodo, yra neteisinga. Atsižvel... Man atrodo, kad pasipriešinimas Europos Sąjungai stiprėja dėl to, kokį vaidmenį jį vaidina. Ir aš manau, kad valstybės narės turi nuspręsti, kaip jos piliečiai balsuoja, jų piliečiai balsuoja, o ne ES. Dar, vienas, dar viena problema e, - informacijos ir žinių apie ES trūkumas. Žmonės nepasitikė ES institucijų teikiamą informaciją. Prieš keletą mėnesių šis komitetas nusprendė padidinti lėšas skiriamas informacijai apie narystės ES privalumus. Ta siūlė ponai Fox ir ponas Messerschmidt. Jie siūlė kalbėti apie narystės ES pranašumus ir trūkumus. Uh, E, tačiau komitetas tam nepritarė. Man atrodo, kad būtent tai ir stiprina atotrukį, susvetimėjimą tarp ES ir piliečių, tiesiog sustiprina neigiamą ES įvaizdį paprastų žmonių akise. Ponas Brokas. Pone pirmininkė, dėkoju už tuos pateiktus siūlymus. Manau, kad tai sudarys puikų darbo pagrindą. Tačiau dėl daugelio priežasčių norėčiau pasakyti štai ką apie balsavimo teisę. Aš nežinau, ar tai turėtų būti laikoma prioritetu. Jūs, kaip žinia, esate informuotas apie tai, kad rinkimų sistemos mūsų šalyje yra skirtingos ir priklausomai nuo to, didelė tai yra valstybė ar maža. Tad uh, Bandymas tai reguliuoti gali sukelti problemų. Mes į sutartį įtraukėme principą, kuris yra ypač svarbus, įtraukėme proporcionalumo principą. Ir manyčiau, tas principas yra reikalingas, kad galėtume siekti visiems priimtinų taisyklių įgyvendinimo. Neturime siekti suniveliavimo kažkokio, bet turime siekti kuo platesnio konsensuso. Lygiai taip pat ir su rinkimų sistemomis. Turėsiu netrukus išeiti, tai dar norėčiau pasakyti vieną pastabą. Norėčiau pateikti šiek tiek informacijos. Jeigu girdimi gandai pasitvirtintų ir jeigu nutiks taip, kad komisijos pirmininkas paskirs komisarus prieš įvykstant klausimams parlamente, ir kad sausio mėnesį tik tai parlamentas juos patvirtins, manau, kad turėsime papildomų problemų. Turėtume tą iš anksto pareikšti. Taryboje jau yra laukiama to, kad ES įgaliotinis jau nuo sausio pirmos dienos pradėtų eiti savo pareigas. Kitaip tariant, iš karto nuo tos dienos, kai įsigalios Lisabono sutartis. Ir tas žmogus dar nebūtų dalyvavęs klausimuose. Mes turime įspėti komisijos e, pirmininką ir pasakyti, kad komisijos vicepirmininko pareigos e, yra, nėra kažkokios, kurias galima atskirti nuo kitų ir pritaikyti kitą tvarką negu kitiems komisarams, kad taisyklės visiems yra vienodos. Europos parlamentas turi turėti galimybę išklausyti šio asmens, kaip ir visų kitų būsimų komisijos narių. Aš manau, kad e, tai turėtume pranešti jau dabar komisijai, kad nepapultume į tuos nesusipratimus pastus. Dėkuoju. Ponas Daf, prašau. Prieš išeinant ponui Brokui norėjau pasakyti štai ką. Man regis yra labai svarbu išsiaiškinti, kaip vyks procesas susijęs su Lisabono sutarties įgyvendinimu. Aš supratau, kad Lisabonos sutartis pradės įsigalioti nuo gruodžio pirmos dienos. Ir Čekija į archyvus padės kuo greičiau tą savo ratifikuotos stoties egzempliorių. Čekijos atstovas kalbėjo apie tai. Reikėtų dar išsiaiškinti, kaip bus iš tikrųjų. Tačiau dabar mes jau siekiame, kad nuo gruodžio pirmos dienos šis sutartis būtų pradėta taikyti. E, tad būsime. kompetentingi e, išklausyti tą asmenį, kuris bus komisijos pirmininko pavaduotojų, galime pradėti klausimus ir komisarų kitų. Formalūs klausimai gali prastėti. AFET komitetas čia turėtų vaidinti svarbiausią vaidmenį. Manau, kad dabar jau galime šiandien būtent tai ir teikti. Ponas Guerrero norėjo pasisakyti. Ačiū, ponė pirmininkė. Na, paprastai, kai vyksta institucinių reformų procesai, būna du etapai. Pirmiausia, reikia priimti konstituciją. Šiuo atveju turime Lisabono sutartį. Ir antras etapas yra konstitucinio teksto įgyvendinimas. Šiuo atveju naujienų numatytų Lisabonos sutartyje įgyvendinimas. Problemos neišnyks ratifikavus šią sutartį paskutiniai valstybei nariai, ar tik iš karto įsigaliojus sutarčiai? Po įsigaliojimo e, nebus lengva pasiekti, kad viskas, kas sutartį parašyta, būtų sklandžiai įgyvendinta. Mano supratimu. kai kurie Lisabono sutarties įgyvendinimo elementai nepriklausys kompetencijai tų komisarų, kuriuos mes išklausysime. E, daug už ką bus atsakinga, atsakingos atskiros Europos komisijos tarnybos. Todėl grįžtu prie tų klausimų, kuriuos užduosime komisarams kandidatams. Kandidatams užduodami klausimai turėtų būti užduoti ir kitiems komisarams, kurie bus atsakingi už Lisabono sutarties įgyvendinimą. Kaip jau buvo pasakyta, būtų teisinga sujungti pirmą ir antrą klausimus. Jeigu kalbame apie išorės reikalų tarnybą ir įgaliotinį komisijos. Turime pasakyti, kad tai yra abu labai svarbus klausimai, tačiau tai yra taip pat irgi nauji dalykai susijęs su Lisabonos sutarties ratifikavimu ir gyvendinimu. Kai dėl rinkimų sistemų suvienodinimo. Manau, kad yra nemažai klausimų susijusių su rinkimų sistemomis ir manyčiau, kad daug tų nesklandumų tų galėtų būti išspręsti nesikišant į atskirų valstybių narių vidaus reikalus. Europos Sąjungos rinkimų, Europos parlamentų rinkimai, aišku, gali vykti tą pačią dieną visose šalise narėse. Tuo būdu jie būtų labiau matomi. Galėtume turėti kandidatų sąrašus e, iš atskirų valstybių narių. <clears throat> Tai būtų, na, tokios nedidelės reformos, nedidelis naujienos, kurios niekaip nepakeičia svarbiausių prerogatyvų, nes valstybės narės lieka atsakingos už Europos parlamentų organizavimą, tačiau atsiranda daugiau matomumo, daugiau papildomų dalykų. Pirmininkas, prieš suteikiant vėl žodį pranešėjui <clears throat> ir atsižvelgiant į tai, kad mano užduotis yra dirbti taip, kad būtų pasiekta konsensuso vienais ar kitais klausimais. Varnešės mane pataisys, jeigu kas netaip. <clears throat> Norėčiau pabrėžti štai ką. Pirmiausia, turime laikotarpio problemą, e, darbų grafiko problemą, ponas Daf tai minėjo. Pirmininkų suėga spręs dėl šito. Ir jeigu tikėsime naujienomis, kurias gavau iš sekretorijato, tai pirmininkų suėga mano, kad viskas bus tvarkoj. Pirmininkų suėga dar turi susirinkti ir mes pateiksime e, suėga tam tikrus klausimus, bet sprendžiame ne mes. Kai dėl tų klausimų, kuriuos norime užduoti. Aš supratau, kad buvo pasiektas konsensusas dėl to, kad mes neturėtume teikti siūlymų savo vardu, tačiau turėtume uh, iliustruoti tam tikrus prioritetus, apie kuriuos turės pasisakyti kandidatas į komisarus. O dabar išklausysime, ką mums pasakys pranešėjas. Na, o kai dėl turinio, tai turinys apima daug maž tai, kas yra išdėstyta penktajame punkte. Ir į tai turės atsakyti visi komisarai. O mūsų Komiteto užduotis bus štai kokia. Turime pabrėžti svarbiausiosius aspektus susijusius su Lisabono sutarties įgyvendinimu. Beveik visi išminėtų aspektų yra tikrai labai svarbus. O kai dėl prietų parinkimų, nežinau, ar reikia hierarchizuoti kažkaip tuos prioritetus, išdėstyti pagal hierarchiją. Aš pažymėjau išorės veiksmų tarnybą, santykius su nacionaliniais parlamentais, paminėjau iniciatyvą susijusią su E, žmonėmis, kai dėl kitų siūlymų dar neminėjome procedūros. susijusios su prisijungimu prie pagrindinių teisių hartijos. Tai nebuvo paminėta, manyčiau, kad tai reikėtų. Iš žmogaus teisų konvencija taip pat. Kai kurios šalis, kaip pagrindinių teisų hartijos, paprašė išlygos. Galiausiai e, rinkimų tvarka. Taip pat yra aktualus klausimas 225 sutarties straipsnis susijęs su siūlymų teikimu dėl ES funkcionavimo. Tai yra dar vienas svarbus dalykas. Tiek būtų rezumuojant, svarbu siekti konsensusų ir jį rasti. Ir dabar suteikiu žodį pranešėjui, prašau. Na, išklausius e, visų gerbiamų kolegų, tai normali procedūra būtų tokia - padaryti pertrauką, pradėti dėrėtis dėl naujo teksto, renkti naują tekstą per ateinančias 2-3 savaitės. Vis dėlto laiko nėra, todėl pabandysiu pasielgti gan neįprastai ir apibendrinti mūsų diskusiją bei pasiūlyti kelis sprendimus, kurie padėtų jau dabar pasiekti uh, bendro sutarimo, nes laikas tikrai mus spaudžia. Na, daugelis jūsų kalbėjo apie viešą informavimo kampaniją, e, ryšius su piliečiais ir taip toliau. Aš tikrai pritariu viskam, kas buvo pasakyta. Ir vietoj penkto punkto, kuris yra gan konkretus, e, pabandysiu parengti naują punktą būtent skirta šiem klausimam ir pastengsiu atsižvelgti tai, ką sakė pona Šioflin, Andrew Duff ir kiti. Tai yra parengti aiškę pastraipą, kurioje būtų kalbama apie informacinę kampaniją ir apie ryšį tarp Europos ir piliečių. Tad čia viskas aišku. Toliau, dėl rinkimų įstatymų. Daugelis jūsų sakė, kad šis principas nėra išdėstytas aiškiai klausime, nėra išreikštas kaip klausimas. E, yra, sakyta, yra sakoma future uniformity, tai yra būsimas vienodas kažkoks principas. Na, šiuo klausimu aš turbūt pasikonsultuotų su Andriu ir paprašysiu jo pasiūlyti naują formuluotę, kurią pas, pa, vėliau persiusiu visiems. E, na, o šiandien turbūt jums savo pasiūlymus nusiųsiu ir tuomet galėsime telefonu arba elektroniniu e, paštu pasikonsultuoti ir jau rytoj turėsime galbūt naują variantą. Tad iš esmės šiuo klausimu aš dirbsiu kartu su Andriu ir bandysiu parengti labiau bendro pobūdžio klausimą ir galbūt neįrašyti žodžio uniformity, e, kuris tikrai e, gali būti gan kontroversiškas. Dėl antro ir pirmo punktų. Aš jau pradžioje sakiau, kad galbūt pritariu tam, kad antras punktas turėtų būti pirmas, o ne antras, ir daugelis jūsų irgi tai minėjote, tad mes šiuos punktus sukeisime vietomis. Tačiau dar yra kitas klausimas. Yra dvi galimybės. Pritariu ponai Šopflin, reikėtų visų pirma kalbėti apie labiau bendro pobūdžio dalykus, tai yra apie ateities viziją, pavyzdžiui, Europos Sąjungai. Jei Galbūt reikėtų pradėti nuo antro punkto, bet jį papildyti dar vienu sakiniu, tai yra e, bendra vizija, o ne iškart leistis į detalės. Žinau, kad komisaras arba komisarė turės progą pasisakyti šiuo klausimu, nes tikrai bus galimybė tai padaryti per bendruosius klausimus, nes tas asmo turės kalbėti apie prioritetus. Vienaip ar kitaip, pradėsime nuo bendro pobūdžio aspektų. Bus vien sakinys apie viziją, toliau seks sakinys apie tą bendrą vertinimą, kaip kad siūlė vienas iš kolegų, tad tai bus tokie bendro pobūdžio sakiniai, o paskui jau leisimės į gyvendinimo detalės. Toliau bus antras punktas dėl e, išorės veiksmų tarnybos. Kai kurie sakė, kad ši tarnyba bus sutarties įgyvendinimo dalis, tačiau man atrodo, kad reikia atskirti tuos du dalykus. Tad apibendrintai pasakysiu štai ką. Pirmasis punktas. Pirmas prioritetas e, bus iš pradžių bendro pobūdžio, kalbėsim apie komisaro viziją ateičiai, sutarčių ateičiai, toliau antras sakinys bus bendras vertinimas, Toliau bus daugiau detalių apie Lisabono sutarties įgyvendinimą. Toks bus pirmas punktas. Antras punktas, jame kalbėsime apie išorės e, santykių tarnybą. Trečias punktas - visuomenės informavimo kampanija bei ryšių su piliečiais stiprinimas. Ta tekstą parengsiu šiandien, tai bus nauja pastraipa. Toliau ketvirta dalis Stokholmo programos įgyvendinimas. Penktas punktas - rinkimų įstatymų analizavimas ir dėl jo paprašysiu Andriu pateikti naujas formuluotės. Tad parengsiu šiandien tuos naujus penkis punktus, juos visiems išsiųsiu, prašysiu jūsų pastabų. Jei norėsite su manim susisiekti, padarykite tai telefonu arba elektroniniu paštu šiandien, tam, kad šiandien vakare jau galėtumėm parengti naują konsensusą, naują variantą ir jį vėliau uždalysiu visiems ir tai bus mūsų bendra pozicija, todėl kad e, tikrai laiko daugiau diskusijoms ar balsavimui nėra. Bent jau aš taip suprantu, jei klystų, sekretoriatas mane pataisys. Be abejo, jei turite daugiau pasiūlymų, kuriuos dabar norite išsakyti, prašau, mielai jos išklausysiu. Bet, kaip sakiau, yra išsakyta ir dar kitų svarbių aspektų, kuriuos minėjo ir pirmininkas dėl prisijungimo prie konvencijos, žmogaus teisų konvencijos. Diskusijų metu buvo iškelti ir kiti klausimai, taip pat labai svarbus. Pavyzdžiui, ponas Jergi kalbėjo apie pagrindinių teisų hartiją, apie tai kalbėjo ir kiti kolegos, klausė, kokios pasiekmes ateičiai. Taip pat buvo kalbėta apie Kroatiją, kaipgi su jie bus, kaip bus su kitom naujom narėm. E, na, aš manau, kad bus taip pat kaip ir anksčiau, kai stodavo kitos šalis. Tai yra valstybės derasi dėl euro ir uh, gali taikyti tam tikras išlygas, uh, tai galima dėrybose dėl euro, bet kai yra deramas dėl stojimo į Europos Sąjungą, jokių išlygų nėra. Ir apskritai uh, negali tokių išlygų būti. Todėl man atrodo, kad su Kroatija viskas bus lygiai taip pat kaip ir su kitom naujom šalim Jos tiesiog turės priimti taisyklės. Taigi Junktinės karalystės, Lenkijos ir Čekijos išlygos dėl pagrindinių teisų hartijos netaikomos, nebus taikomos kitom valstybėm. Na, šis klausimas turi daugiau tokią simbolinę reikšmę. Praktiškai mes žinome, kad yra protokolai tam, kad būtų išsklaidytos tam tikros abejonės, nuogastavimai ir tą klausimą dar galime padiskutuoti. Tačiau man atrodo, kad šio klausimo nereikėtų įtraukti į mūsų penkis teikiamus klausimus komisarams, nes yra per daug bendro pobūdžio. Tad taip yra dar keletas kitų papildomų svarbių punktų, bet aš manau, kad juos galėtume pateikti per klausimus komisarų. Dar norėjau priminti, kad Būtent tie klausimai ir yra labai svarbu, nes bus teikiami klausimai, bus jos atsakoma, galėsime pasiruošti tiem klausimam. Ir mm, mums bus svarbu išskirti tuos svarbiausius klausimus ir pažiūrėti, kaip komisarai į juos atsakys. Taip pat bus labai svarbu, kaip vienas ar kitas komisaras pasirengs ir atsakysi bendruosius klausimus, nes galbūt kalbėdamas arba kalbėdama apie bendrą sąjungos viziją, apie institucinius santykius, apie e, santykius su piliečiais, e, ji arba jis patenkins ne tik mūsų smalsumą, bet taip pat na, atsakys taip, kaip mes ir tikimės. Tai yra pagal tą poziciją, kurios ir mes laikomės. Tad tie žodiniai klausimai tikrai labai svarbus, kad mes realybėje pamatytumėm, kaipgi tam tikras žmogus gali spontaniškai reaguoti į mūsų klausimus, pamatysime, kaip tas žmogus yra pasiruošęs ir, ir taip toliau. Tad tam skirti tie klausimai. Apibendrinant, yra kitų svarbių dalykų, bet e, dėje nei vietos, nei laiko, nei galimybių neturime jų įtraukti raštu. Kaip minėjau, penkis klausimus, penkis punktus paruošiu, taip kaip apibendrinau. Jei dabar dar turit kokių pasiūlymų, tikrai mielai juos išklausysiu e, tam ir į juos taip pat atsižvelgsiu e, per kelias ateinančias valandas, kai renksiu naujus penkis punktus. Ačiū. Manau, galime teikti, kad konsensusą dėl pono Traškovskio pranešimo pasiekėme. Tokia išvada ir darau, dėkoju pranešėjui, bet dar nedėkoju, bet nedėkoju jam tik formaliai. Me, mes aš žaviuosi jo požiūriu į šį pranešimą ir jis puikiai dalyvavo debatuose ir pateikė mums išsamių konkrečių pasiūlymų. Man atrodo, kad darbo tvar, darbą pagal darbo tvarkę baigėme lieka tik apsispręsti dėl kito posėdžio datos. Kitas posėdis, įprastinis posėdis vyks lapkričio 30 dieną e, ir taip pat gruodžio 1 dieną. Labai svarbu tai, kad Lybė, Jūrė ir mūsų komitetas posėdžiaus drauge ir tame posėdėje mes teiksime bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos dėl Soholmo susitikimo. Jis numatytas e, gruodžio 12. Atsiprašau, dar bus tas bendras posėdis yra lapkričio 12 dieną e, Briuselėje. Ačiū, posėdis šios dienos baigtas.